Kągi, išklausėme 38 klausimų ir atsakymų ir dabar e, komisarai bus suteikiamos penkios minutės pasakyti savo baigiamąją kalbą. Labai ačiū. Pirmininkė, noriu nuoširdžiai Jums visiems padėkoti, gerbiami e, parlamento nariai, už klausimus. Jūs akivaizdžiai patvirtinote, kad ir TRAN, ir ITRE komitetai yra labai profesionalūs, labai stiprus kompetencijos požiūrių, atsidavimo Europai požiūrių ir realių ES piliečių interesų atstovavimo požiūrių. Aš žinau, kad daugelis jūsų transporto srityje esate dirbę anksčiau, esate buvę transporto ministrais, komisijos nariais atsakingais už šią sritį arba esate labai aktyviai dirbę parlamente transporto sektoriuje daug metų. Aš manau, kad tai duoda labai gerą signalą Europos piliečiams. Transporto ir erdvės srity, sričiai ateinantieji penkeri metai bus gyvybiškai svarbus. Galėčiau šiek tiek susijęti uh, savo komentarą su pono Ueheli klausimu. Jis klausė, kaip aš įsivaizduoju Europos ateitį, Europos transporto srities ateitį. Galiu papasakoti, kaip Europos komisija bus vertinama po penkerių metų. Manau, kad kriterijai bus labai paprasti. Ar pavyko atgaivinti augimą, ar prisidėjote prie darbo vietų kūrimo? Ar parengėte Europą aršiai konkurencijai globalizuotame pasaulyje? Dar labai svarbu, ar viskas buvo daroma europietiškai, tai yra, galvojant apie aplinkos apsaugą, apie tvarę raidą, apie aukštus socialinius standartus. Aš manau, kad be abejo lengvų klausimų nebus. Kiekvienas ES pilietis galės įvertinti mūsų pateikiamus atsakymus į šiuos svarbius politinius klausimus. Tačiau aš manau, kad mes Europoje turime visas teisingas sudėdamasias dalis tikslui pasiekti. Ir įsivaizduoju, kad su jumis, sutelkę pastangas, galime pakeisti padėtį. Su daugeliu jūsų aš jau per šią kadenciją dirbu ir jūs visi žinote, kad aš labai tikiu bendru bendradar... stipriu bendradarbiavimu tarp Europos parlamento ir Europos komisijos, kad mes sukurtume tikras europietiškas bendruomeniškas institucijas. Aš per savo kadenciją labai e, glaudžiai bendradarbiau su komitetų pirmininkų sueiga, su Jūri, su AFKO komitetu ir aš labai norėčiau tok, tokį pat požiūrį išlaikyti struktūrinį bendradarbiavimą ir su jūsų komitetais. Padaryti reikės labai daug. Aš manau, kad bendrojo darbo tvarkė yra labai ilga, iššūkiai milžiniški, tačiau aš manau, kad mes Europoje turime galimybę išspręsti visus sunkumus. Suteikite savo paramą ir aš mielai e, ją kartu su jumis e, pateisinsiu. Ačiū pirmininkė. Ja, mit diesem Statement kommen wir zum. Ir toks, e, tokia kalba mes baigėme šiandienos e, klausimą. Noriu padėkoti visiems parlamento nariams už protingus klausimus iš e, visų sričių, nuo erdvės iki transporto. Taip pat esu labai dėkingas ir paskirtajam komisijos nariui, ponui Šekvičkovič, už e, atsakymus ir nuomonės pristatymą. Koordinatoriai ir vicepirmininkai, kreipiuosi jūs. Vertinimo posėdis vyks rytoj iš ryto 9.30 ASP 1G2 tas posėdis bus uždaras. O pabaigoje pirmininkas dėkoja vertėjams už darbą, kantrybę ir e, šiek tiek e, viršvalandžių. Sie merken, die Arbeit wird gewürdigt für diese lange Nacht. Matote, kad jūsų darbas yra vertinamas. Linkiu visiems gero vakaro, posėdis baigiamas.